Tas darbo tvarkės punktas yra tarybos ir komisijos pareiškimai dėl tariamų nustumimų nuo Graikijos krantų pasibaigusių pabėgėlių mirtimi. Čia eina kalba apie farmakonisijos salą. Visų pirma, suteiksiu žodį tarybos atstovui ponui Venicelos. Jis pateiks tarybos pareiškimą. Prašau, ponė Venicelos. Ačiū, ponė pirmininkė. Ponios ir ponai, aš šiuo metu atstovauju pirmininkaujančiai taryboje valstybei nariai, bet taip pat esu ir Graikijos užsienio reikalų ministras ministras. Taigi, be kita ko, norėčiau pirmiausia, kaip privatus asmuo pareikšti didžiulę užuojautą visai Graikijos visuomeniai dėl aukų, kurios dėl žmonių aukų, žmonių, kurie žuvo prie farmakonisijos salos. Tai vienas tragiškiausių įvykių po tragedijos prie Lampedūzos salos krantų, nepaisant nuolatinių didelių pastangų, kurių imamės mes visi ir taip pat Graikijos pakrančių apsaugos tarnybos, migrantų srautų spaudimas sausumoje nemažėja jį patiria Bulgarija, o mes patirime kitą spaudimą, mes turime labai didelę išorės jūrų sieną ir turime ją apsaugoti. Tai yra labai ilga siena ir mūsų išteklių dėja ne visada pakanka. Todėl a, karts nuo karto kai kurie veiksmai sukelia ir tragedijų. Dėl krizės Sirijoje Iš Sirijos pradėjo plūsti didžiuliai pabėgėlių srautai. Tragedija prie farmakonisijos salos gali būti tipinių rimtų migracijos spaudimo pavyzdžių. Nuo rūpiučio 12 dienos rytų Egėjo jūros rytinėje dalyje situacija dramatiškai pablogėjo. 2008 metais užregistruota 15 tūkstančių incidentų ir po to jų skaičius gerokai krito. 11-12 metais incidentų užregistruota vis mažiau, bet nuo 12 metų rūpjūčio registruojamų incidentų skaičius auga. Graikijos apsaugos tarnybos rytų, Egėjo rytų, Egėjo jūros rytinėje dalyje turi kontroliuoti nemažą sienos ruožą. Juolab, kad siena eina per olingas salas, kurios labai nedidelės. Reikia organizuoti gelbėjimo operacijas nuo 3000 iki 120 žmonėms išgelbėti. Šiuo atveju Turkijos žvejybos laivą mūsų pajėgos aptiko iš kart, ir iš karto informavo apsaugos, pakrantės apsaugos tarnybą, kuri nuvyko į tą rajoną, kuriame buvo pastebėtas Turkijos laivas. Ir ten įvyko drama nes buvo prarasta daug gyvybių. Ir nebijotinai, kad šitas incidentas dar kartą atkreipė mūsų dėmesį. Mūsų, e, tai yra Graikijos jūrų transporto ministras, nusintė humanitarinių reikalų komisarui Europos taryboje ir taip pat komisijai Malstrom atitinkamus laiškus vyksta nepriklausomas teisminis tyrimas, nes norime įsiaiškinti, kasgi iš tiesų įvyko. Norime įsiaiškinti visus faktus, visą tiesą. Ir turiu patikinti Jūs, kad nėra jokios priežasties, dėl kurios mes ribotume tyrimo aprepti. Toks incidentas turi paskatinti mus dar rimčiau spręsti kylančias problemas. Aišku, visi turime savos informacijos, mūsų apsaugos tarnybos turima informacija ir duomenys pateikė, kai tik buvo paprašyti, pateikė visus duomenys įrašytus jų žurnaluose. Ir jau anksčiau, kai svarstėme Bulgarijos problemą, aš sakiau, kad ES turi veikti solidariai teisingo ir proporcingo naštos pasidalymo principas turi būti taikomas. Mes kiekvieną dieną patiriame spaudimą. Ir aš jau anksčiau pristačiau uh, tuos prioritetus, kurios migra... imigracijos rytyje yra numačiusi Graikija pirmininkaujantį taryboje Graikija. Taigi mes turėtume sukurti dar labiau integruotą migrantų srautų valdymo strategiją. Norėčiau priminti Jums, kad Europos vadovų taryba du kartus, tai yra praėjusiu metu spalį ir gruodį, labai išsamei svarstė šį klausimą. O prieš keletą dienų, sausio 24 dieną Atenuose, šį klausimą svarstė ir vidaus ir teisingumo reikalų ministrai susirinkę į neoficialų posėdį Atenuose. Laikotarpiu po Stoholmo programos mes turime skirti deramą dėmesį migrantų srautų valdymo problemoms ir programa turi būti įgyvendinta visa apimtimi. Tai ypač svarbu norint valdyti migrantų srautus. Mes negalime vieni kasdien kovoti su tomis problemomis, kurios mus užgula. Tai yra migrantų agonijos, tai yra organizuotas nusikalstamumas, nes tarp jų yra žmonių, kurie bėga nuo nežmoniškų gyvenimo sąlygų Sirijoje, pavyzdžiui, nuo nežmoniško gyvenimo vidurio rytuose. Taigi, kaip Graikijos vyriausybės atstovas, aš tikrai patikinu Jūs, kad tyrimas bus vykdomas sąžiningai visa apimtimi ir tikėkime, kad rezultatai duos naudos. Ačiū, ponė Veniselos. O dabar išklausysime komisijos pareiškimą, kurį padarys Cecilija Mastra, mūsų draugė ir kolegė. Pane pirmininkė, ponai ir ponos, gerbiamasis užsienio reikalų ministrė. Ir aš pirmiausia norėčiau pareikšti užuojautą dėl prarastų gyvybių prie farmakonisijos salos ir pareišti solidarumą su tais, kurie išgyveno tragediją. Nebejotinai tragedija mūsų suneramino. Jau kurį laiką dirbame kartu su Graikijos valdžios atstovais, kad būtų sutvarkyta migracijos politika ir jie atitiktų tarptautinės bei ES normas. Nors, nedaug, nors pasiekta pažangos dar nemažas darbas mūsų laukia ateityje, bet mes Graikijai tikrai padėsime bandysime valdyti migracijos rautus, kurti prieglopšio programas ir jas įgyvendinti. Neseniai mus labai uh, rimtai kaltino tariamais nustumimais nuo Graikijos krantų ir tai kelia nerimą. Mes susisiekėme su valdžios atstovais ir aiškinomės bet kokius tariamus kaltinimus, įskaitant e, ir konsultacijas su Frontexu. Šis konkretus incidentas, apie kurį gavome informacijos, <clears throat> iš pradžių atrodė, kad yra tik tai sienos kontrolės operacija, bet taip nebuvo. Tai buvo paieškos ir gelbėjimo operacija labai sudėtingomis sąlygomis ir dabar dar sunku žinoti, kas ten tikrai įvyko. Nors žmonių gyvybių praradimas neturi būti priimtinas mums. Ir ministras Dendijas, kuris atsako už viešąją tvarką, ir ministras Varcijotis, kuris atsako už jūrų sienos apsaugą. Mes su jais bendradarbiaujame ir aš tikrai, pona pirmininkė, e, su jais kalbėjusi, kad nepriklausomas nešališkas tyrimas būtų atliktas ir kad būtų imtasi veiksmų, jo neleidžiančių tokiai tragedijai pasikartoti ateityje. Pasinaudodama šią progą noriu dar kartą priminti Graikiai ir kitiems, kad vykdant sienos kontrolės, sienos apsaugos operacijas būtina laikytis nesąlygiškai žmogaus teisų principų ir taip pat laikytis negražinimo principo. Todėl bet kokie nustumimai nuo kranto yra nepriimtini. Prieglopščio ieškotojai turi turėti teisę kreiptis dėl prieglopšio suteikimo. Aš turiu galvoje, aišku, tuos trečiųjų šalių piliečius, kurie to pageidauja. Todėl tikrai tyrimas turi būti visiškai nešališkas ir vykdomas visa apimtiniai, tam, kad galėtume tiksliai žinoti, kas įvyko prie farmakonisijos salos krantų. Ačiū komisijai. Dabar pradėsime diskusiją ir pirmiausiai pasisakys politinių frakcijų atstovų. Pirmoji pasisakys Marieta Džianaku pusantros minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu padėkoti ministrui ir uh, komisijai už paaiškinimus. kai buvo vykdoma gelbėjimo ir paieškos operacija antrą nakties. Visgi, kyla abejonių. Klausi, e, tyrimų užsieima prokuratūra ir tikėkime, kad bus viskas įsiaiškinta. Tačiau norėčiau kai ką pati paaiš, pats paaiškinti. Graikija susiduria su didžiulė problema. Migrantų pabėgėlių skaičiai didžiuliai. Ir jūs kalbate apie prieglopšių suteikimą. Tačiau yra tokių, kurie priekiauja prieglopščio suteikimu. Bando prisidengti juo. Prisiminkime susitarimą pagal susitarimą su Turkija, pirmaisiais, kurį pasirašė ES ir Turkija, pirmaisiais metais pabėgėliai nėra gražinami o mes atsakingi už išorės sienų apsaugą ir dirbame kartu su Frontexu. Taigi e, reikia gerai suprasti ir Turkijai vieną dalyką, kad jeigu ji nori palaikyti gerus santykius su Europos Sąjunga, tai ji turi imtis priemonių ir kovoti su prekyba žmonėmis, kurie bando išnaudoti žmonas savo labui. Štai koks yra pagrindinis klausimas ir aš manau, pona komisijos narė, kad jūs yra, esate atsakinga už atitinkamų pasiūlymų pateikimą. Nebejotinai valstybės narės turi parodyti didesnį solidarumą ir a, daugiau dirbti kartu. Bet negalime atverti visų durų, nes tada prieimimo sąlygos dar labiau pablogės. Tiesiog atsiras tam tikri net getai. Ir tai neduos naudos nei Europai, nei demokratijai. Ačiū. Ačiū pono Čianaku. Toliau socialistų partijos vardu Marė Eleni Kopa. Ačiū ponė pirmininkė. 15 žuvusiųjų Tai tragedija, kuri palėtė ne tik Graikiją. Tai yra visų mūsų tragedija. Lygiai kaip tragedija prie Lampedūzo salos krantų. Nebuvo vien tik tai Italijos problema. Ką rodo šis incidentas? Tai rodo, kad ES nėra pajėgi vykdyti um, integruota imigracijos politika, kuri grindžiama antrojo Dublino reglamento principais. Dauguma atvykstančių yra tikrai aukos, moteris ir vaikai. Tai nėra tie žmonės, kuriuos turėtume išgabenti iš Šengeno erdvės. Bet yra ir Graikijos problema. Turiu galvoje vieno Graikijos ministro pareiškimą, o jis pasakė, kad Graikijai, Graikijos nelaimė ta, kad į ją vyksta antrarūšiai imigrantai kuriems dėja reikia suteikti prieglobsį. Ir toks pareiškimas daromas praėjus vos porai dienų po tragedijos prie farmakonisijos salos. Ir ponas Ravičiotas atmeta žmogaus teisų komisaro priekaištus ir net pasveikina savo tarnybą su pasiektais rezultatais. Tai yra svarbu. Jungtinių tautų vyriausiasis pabėgėlių reikalų komisaro biuro informacija skiriasi nuo tos, kuri teikiama mums iš Graikijos. Taigi pats cinizmas, kuris pasireiškia, kelia nerimą ir visiškas kitų piliečių teisų nepaisinimas, paniekinimas, tai yra tiesiog ir žmonių niekinimas. Ačiū. Dėkoju, dabar išklausysime kolegos Krisogelos, kuris pasisakys žaliųjų vardu. Dėkoju, ponė pirmininkė. Iš tiesų, aš e, džiaugiausi išgirdęs tai, ką pasakė. Mm E, pirmininkaujanti valstybė, nes ji paprašė atleidimo ir išreiškė e, savo apgailestavimą. E, manau, kad visa graikų visuomenė turėtų gailėtis to, kas įvyko apgailestauti, nes nėra čia jokio atsiprašymo. atsiprašymo yra labai svarbu, kad įvyktų šio incidento tyrimas ir kad nebūtų nuspręsta, kas čia įvyko prie, dar prieš tyrimo rezultatus nes iš tiesų atitinkamos tarnybos jau paskelbė savo e, vertinimus to, kas įvyko dar prieš e, pradedant tyrimą. Ir tokiu būdu e, ministrai kritikuoja vieni kitus. Pavyzdžiui, vienas Graikijos ministras netgi kalbėjo apie antros klasės piliečius. Kalbėdamas čia Europos parlamente, aš tikiuosi, kad mūsų požiūris yra kitoks. Tai yra visos Europos Sąjungos atsakomybė. Ir tą patį sako ir e, tarybos ataskaita. E, Viduržėme jūroje žuvo 17,5 tūkstančio žmonių. Kas, tai yra tie, kas yra tie žuvusieji? Ar tai yra e, žmonės, kurie priklauso nelegaliems kažkokiems e, tinklams. Ne, tai yra žmonės, kurie nuskendo dėl to, kad jie bandė bėgti iš savo šalių e, perpildytuose laivuose. Tai yra e, žmonės, kurie e, nuskendo dėl to, kad jie bėgo iš karo zonų. Tai, kas atvyko, farma, tai tie, kas žuvo prie farmakonisijos salos, tai buvo pabėgėliai iš Pakistano ir Sirijos. Todėl manau, kad Europos Sąjunga turėtų suvokti, kad žmonės, kurie turi teisę gauti pabėgėlio statusą, jie turėtų uh, turėti galimybę legaliai atvykti į ES. Gerbiami kolegos, aš dabar esu, įsip, esu priverstas jums pasakyti, kad vis tik mūsų laikas yra ribotas. Jeigu kiekvienas iš jūsų kalbės dvigubai ilgiau negu jam skirta laiko, tai tuomet mes nebaigsime e, savo posėdžio arba kitiems kolegoms neliks laiko pasisakyti. Dėl dar kartą norėčiau kreiptis į Jūs. Man tikrai labai gaila, kad turiu elgtis taip griežtai, bet norėčiau paprašyti jūsų laikytis laiko limito, nes kitaip aš tiesiog išjunginėsiu mikrofoną kiekvieną kartą, kai jūs keliom sekundėm viršysite uh, jums duotą laiką. Norėčiau atsiprašyti kolegos Huntis, aš e, kreipiuosi netiesiogiai į tave, bet dabar e, tu tau yra skirtos pusantros minutės. Dėkoju. E, mes kalbame apie tai, kas įvyko prie Graikijos krantų. Aš, man, aš nesigėdiu dėl to, kas vyksta Graikijoje. Aš, man gėda dėl to, kas vyksta, vyksta Europos Sąjunga. Aš skaičiau Amnesty International ataskaitą praėjusio birželio mėnesio. Ir iš tiesų mes matome, kad šitie, e, šitie, e, šitos nustumimo praktikos e, jos jau buvo pasmerktos anksčiau, todėl Graikijos vyriausybė turėtų prisimti atsakomybę ir taip pat reikia nepriklausomo tyrimo, kuris e, pasakytų, kas yra dėl to kaltas. Pone Malmstrom, kiek dar žmonių turės e, žūti viduržėme jūroje, kol mes pakeisime e, savo migracijos ir prieglopšio politiką? Manau, kad mes turėtume ES turėti greitus E, ir efektyvius veiksmus priemonės, kaip galėtume padėti pabėgėliams. Mums reikia kažkokių prieimimo centrų, mums reikia naujų teisės aktų, kurie e, padėtų e, sąžiningai elgtis su migrantais visose ES valstybėse narėse. Dėkoju dabar. Dabar baigime frakcijų vardų kalbėjusių sąrašą. Dabar kalbės parlamentarai, kurie kalba savo vardu ir pirmoji iš jų ponia Holmeier. Pusantros minutės, prašau. Pirmininkė, ponia komisarė, ponia ministrė. Vėl žmonės ir vaikai žuvo bėgdami nuo sunkaus gyvenimo. Graikijos institucijos informavo, kad farmakonizė operacijoje nedalyvavo Frontexas ir ES nupirkt, pinigais nupirkta įranga nebuvo naudojama. Šitas pranešimas, kurį pateikė Graikijos tarnybos, yra tik tai Graikijos institucijų pranešimas, jis netitinka to, ką teikia, tas, tos informacijos, kurią pateikė kitos institucijos. Džiaugiuosi, kad Graikijos e, prokuratūra rengėsi išaiškinti šitą incidentą. Tol, kol nacionalinės institucijos atlieka tokius veiksmus vienos, nedalyvaujant Frontexui, visuomet gali susidaryti tokios neaiškios situacijos kaip dabar. Todėl dabar vis, nuo šiol turėtų visos tokio pobūdžio operacijos vykti, vykti dalyvaujant ir Frontexui. Mes, žinome, norime gelbėti pabėgėlius, mes norime įgyvendinti ES nuostatas, kai tai yra reikalinga. Ir žinoma, ne, netenkina mūsų situacija, kai iš anksto yra užsipuolami Graikijos darbuotojai. Lygiai taip pat nepriimtina yra ir situacija, kai užsipuolami Frontexo darbuotojai visiškai neteisėtai. Visų pirma, reikia atkreipti dėmesį į tuos, kurie užsima prekybą žmonėmis, kurie užsima nelegalių gabenimu, pasižiūrėti, kas vyksta Turkijoje, bendradarbiauti su Turkijos institucijomis ir aš manau, kad operacijos Poseidono jūra nutraukimas yra visiška klaida. Šitaip mes netenkame kontrolės tame regione. Ačiū. Dėkoju, kolegė. Dabar ponas Arsenis. Ačiū, ponė pirmininkė. Šiandieną norėčiau pakalbėti apie nukentėjusiųjų jausmus. Keletas jų išgyveno, bet jie prarado vienas žmoną, kitas vaikus. Ir jie pasakoja, kad jų negelbėjo, jos bandė nuskandinti. Ten buvo moteris ir vaikai, kurie šaukėsi pagalbos. Bet viskas, ką jie išgirdo, buvo įžeidimai O techninių požiūrių tai nebuvo rimtas incidentas. Kažkas metė medžio, medė, medžio gabalą. Ir aš manau, kad reik, jie buvo verčiami, kiek aš žinau, pasirašyti a, protokolus, kurių neišvertė vertėjai. Todėl taip negali būti. Politiniai nurodymai, kurie yra duodami Graikijos pakrančio apsaugos tarnybai yra aiškus, bet kokiu būdu išstumti migran, laivus su migrantais iš um, ES teritorijos. Ir aš manau, kad Graikijos atstovai turi būti apkaltinti. Ačiū. Dabar vieną minutę suteiksiu ponui Angurakis pasisakyti. Ačiū, ponia pirmininkė. Tragedija prie farmakonysijos salos yra ES neveiklumo rezultatas ir taip pat PASOK alijanso rez, neveiklumo rezultatas. Tokios įprastinės represinės operacijos vyksta nuolatos ir aukų skaičius auga. Mes negalime sustabdyti migrantų skaičių dėl ES politikos ir dėl vyriausybių politikos imperialistiniai NATO ir Europos Sąjungos ir e, amerikiečių įsikešimai į tas šalis ir yra tas um, katalizatorius, kuris paskatino migrantų srautus. Ar mes turime suteikti prieglupstį, ar suteikti uh, tarptautinį prieglupstį humanitarinių motyvų pagrindų, mes turime galiausiai atsisakyti ir antrojo Dublino reglamento. Graikiai reikia uh, nebedalyvauti jokiuose imperialistinėse NATO akcijose prieš trečiasias šalis. Ačiū. O dabar vieną minutę suteikiama ponui Komutsakos. Jis paskutinės mano sąraše. Taip, įvykęs incidentas tai tikra tragedija. Tačiau kaip, kokia yra padėtis migracijos, legalios migracijos srityje? situacija tikrai sudėtinga. Ir e, paskirstimas migrantų, kuris atliekamas vadovaujantis tarptautinę teisę, europinę teisę, neveikia. Viena vertus, mes turime apsaugoti savo išorės sienas, kita vertus, tie, kurie prekiauja žmonėmis, gerai žino, kad nepaisant pavojų, visada atsira žmonių, kurie rizikuos savo gyvybėmis. Pirmiausia, mes turime uh, sutarti, kad teisė į gyvybę yra viršiausia žmogaus teisė ir negali būti jokių išimčių šiuo atveju. Kitas dalykas yra, kad mūsų sienų apsauga ir saugumas yra pagrindinė kiekvienos valstybės pareiga. Ir būtent tokiu principu vadovaujasi ir Graikija, kovodama su nelegalia migracija ir būtent tokia politika yra vykdoma. Kaip tai vykdoma, mes matėm tą dramatišką sausio naktį. Mes kaip Graikija turime vykdyti savo prisimtus įsipareigojimus esant labai sudėtingoms sąlygoms, o mūsų prievolė yra ta pati kaip ir jūsų, tai yra sąžininkas pasidalymas našta. Ačiū. Yra dar du norintys pasisakyti pagal spontaniškų pasisakymų procedūrą ir po vieną minutę suteikiama ponia Veržė. Kalbėtojai neįsijungia mikrofono. Le drame de Farmagonis. Farmakonisio drama pareikalavo devinių vaikų ir trijų moterų gyvybių. Tai neatsitiktinumas, kad šiandien vyksta šitą diskusiją. Europos taryba nevyriausybinės organizacijos reikalauja to. Faktai rodo, kad Graikijos tarnybos, pakrantės apsaugos tarnybos elgesi netinkamai, jos atstumė laivus, tai nėra žmonių gelbėjimas ir tikrai reikia šitą klausimą kelti, nors pati situacija yra visiškai nepakeliama. Reikia galų galę pasakyti, kas už tai atsakingas Kodėl taip vyksta? Todėl, kad Graikijos že... sausumos sienos yra uždarytos. Jau per pastarosius dešimt metų mes matome, kad dešimtis tūkstančių gyvybių yra prarasta tokiu būdu. Aš manau, kad reikia keisti politiką. 2013 metais 45 tūkstančiai asmenų per ES vandens sienas pateko į ES. Jie turi būti perdalinti į po visas šalis kalbėtojas nutraukiamas. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė ministrė Venezuelos. Jūsų vyriausybė netinkamai pasielgė ir sutėpė savo rankas krauju, kaip ir komisijos narė Malstrom. Ir tie tos aukos papildo 20 tūkstančių aukų sąrašą per pastaruosius dešimtmečius. Tai Šitas vyras praleido, prarado žmoną ir tris vaikus, kitas vyras pralei, prarado žmoną ir keturis vaikus dėl to, kad buvo nežmoniškai su jais elgiamasi ir pakrantės apsaugos tarnybos bandė juos išstumti iš ES vandenų. Tokia brutali nežmoniška politika yra vykdoma Graikijos vyriausybės ir jos institucijų. O tai reiškia, kad pati sistema yra brutali ir nežmoniška ir tą sistemą nebūtina panaikinti. Ačiū, kolega. Taigi diskusijų pabaigoje suteiksiu žodį komisariai kad ji atsakytų komisijos vardu į klausimus. Dėkoju mes susidurėme su problema, su kuria susiduria Graikija, mes bandome padėti Graikijoje techniškai, e, teikdami praktinę pagalbą, finansinę pagalbą, žmogiškų išteklių pagalbą, kad būtų pagerinta pasienio kontrolės ir migracijos bei pabėgėlių situacija, kad jie atitiktų tarptautinius standartus tragediją, kuri vyko Farmakoniso e, saloje. Mes ją šiandien aptarinėjame. Kai kurie iš jūsų paminėjo e, Lampedūzos tragediją prieš kelis mėnesius. Iš tiesų, su tokiamis tragedijomis mes susidurėme kasdien, gal mažesnėmis tragedijomis. Aš kalbėjau su tais, kurie išgyveno e, Lampedūzos tragediją. E, jie man sakė, kad jie žino, kad šansas išgyventi pe, perplaukus viduržėmio jūrą yra labai nedidelis. E, bet jie vis tiek rizikuoja. Todėl manau, kad mes turime rasti kelius, kaip tie žmonės, tie pabėgėliai galėtų saugiai atvykti į visas 28 ES e valstybės nares. Mes turėtume rūpintis ypatingai pažeidžiamais asmenimis ir turime ieškoti postogalmo programos kitų būdų, kaip galėtume padėti pabėgėliams ir valstybėms narėms. Aišku, mes turime bendradarbiauti su trečiosiomis šalimis. Kažkas paminėjo Turkiją. Aš prieš kalėdas buvau Turkijoje ir su Turkijos ministru mes pasirašėme atitinkamą susitarimą, kuris tikiuosi greitai įsigalios. Taip pat mes bandome e, e, plėsti bendradarbiavimą su kitomis šalimis - Tunisu, Maroku, Egiptu ir Libija. Bet e, nėra lengva šiuo metu diskutuoti su tų šalių atstovais. Taip pat yra labai svarbu, kad tos valstybės e, taip pat turėtų patikimą migracijos politiką, kad galėtų prisimti e, atsakomybę. Taip pat Frontexas vykdo daug gelbėjimo operacijų ir e, mes matome, kad buvo pavyko išgelbėti daug mažų laivų, bet galbūt buvo išgelbėta daug gyvybių tose laivuose. Mes turime savo politiką e, suderinti su žmogaus teisėmis ir leisti tiem žmonėms, kurie atvyksta prie ES sienų, prašyti prieglopšio. Prašyti prieglopšio nėra kažkoks neteisėtas dalykas, tai yra e, teisė, kurią reglamentuoja Ženevos konvencija ir, ir visos ir tarptautinės e, teisės atitinkami standartai. E, mes žinome, kad yra pažeidžiamų e, šalių mūsų kaiminystėje. E, ir mes nagrinėjame e, baisius incidentus, tokius kaip Farmakonisio salos incidentas, taip tikrai baisi tragedija ir e, Graikijos vyriausybei tenka baisus kaltinimai. Aš tikiuosi, kad greitai bus baigtas tyrimas ir mes sužinosime, kas kaltas ir kodėl įvyko ta tragedija. Dėkoju. Baigiame diskusijas. Dabar pasisakys tarybos atstovas. Prašau. Ačiū, panė pirmininkė. Noriu garbus parlamento nariai pasakyti, kad per savo ilgametę darbo parlamente patirtį aš dėja dažnai dalyvavau sudėtingose diskusijose nacionalinėme parlamente, kai buvo svarstomos žmonių tragedijos, gyvybės ir mirties klausimai. Tačiau labai lengvai tais klausimais manipuliuojama politiniais tikslais. Todėl prašau, leiskite man pasakyti, kad aš nesu bejausmės. Ir lygiai kaip ir jūs, gerbiu gyvybę. Ir spontaniški veiksmai neturi sukelti žmonių gyvybių praradimo, ypač moterų ar vaikų mirties. Jūs nenorite, kad mes užbėgtume tyrimų žakių, skaldami rezultatus, bet to paties principo ir jūs turite laikytis šioje demokratinėje diskusijoje. Mes pasitikime, mes visiškai pasitikime, kad bus atliktas nepriklausomas savarankiškas tyrimas įvykdo prokuratūra, nes būtent Graikijoje prokuratūra yra nepriklausoma institucija, niekaip nesusijusi su vykdomąją valdžia. Ir visi incidentai bus tyriami, bus laikomasi įstatymų ir noriu taip pat pažymėti, kad Europos vadovų taryboje mes išdėstėme savo poziciją. Aš išdėščiau ją, o tai buvo oficialiai Graikijos vyriausybės pozicija. Ir galiu tik pakartoti tai, ką sakė kiti Graikijos vyriausybės nariai. Praėjus keletų dienų pro, po incidento, ponė Marstrom kalbėjosi su viešosios tvarkos ministru kuris be kitako atsakingos ir už jūrų sienos apsaugą. Ir visiškai akivaizdu, kad pabėgėliai bei emigrantai negali būti skirstomi į pirmarūšius ir antrarūšius. Apskritai nėra antrarūšių žmonių, nes gyvybė vienodai svarbi kiekvienu atveju. Ir visi žmonės yra lygus. Tai yra prigimtinė teisė. Visi lygus – migrantai, pabėgėliai, prieglošio prašytojai ir mes. Prekybos ir jūrų transporto ministras Graikius, turiu galvoje, nusintė jau komisijai laišką, kuriame patikino komisiją, kad jis yra pasirengęs bet kada bendradarbiauti ir atsakyti klausimus. Taip pat mes dirbame kartu su Europos taryba su kurios generaliniu sekretoriumi aš susitikau šiandieną ryte. Ir mes tikrai bendradarbiausime šiuo atveju, gerbdami tiek um, komisijos priemonės. Ir ponė Marstrom šiandieną labai aiškiai pasakė, kad sienų kontrolės operacijos turi skirtis nuo gelbėjimo ir paieškos operacijų, o prie farmakonisijos salos vykdoma buvo paieškos ir gelbėjimo operacija, vadovaujantis Čikagos ir Hamburgo konvencijomis. Mes um, dažnai vykdome Graikijoje paieškos ir gelbėjimo operacijas jo lab, kad jos susijusios su mūsų sienos apsauga, su mūsų suverenumo apsauga ir su žmogaus gyvybių apsauga. Ir tikrai nustumimai nėra praktikuojami, nebent tai daroma tais atvejais, kai yra įmanoma pagal tarptautinius susitarimus. Bet jeigu ES, komisija ir Frontexas sugebėtų įvertinti tuos, kurie naudojasi žmonių sunkia padėtimi, tai pamatytų, kad žvelgiant tik per vieną prizmę mes niekada nieko nepas, mes nepasieksime. Reikia galvoti, pagalvoti apie kitką, kur prasideda tų laivų maršrutas. Bet galbūt Europos Sąjunga galėtų vykdyti e, Turkijos, Libijos, Egipto pakrantėse tam tikras misijas, jeigu mes norime sukurti naujos kartos, naujo tipo sistemą ir priemonės. Tos priemonės neturėtų būti skirtos vien tik tai mūsų teritorijai apsaugoti. Mes turime turėti galimybę veikti ir už savo teritorijos, už savo sienų ribų bandydami suvaldyti migrantus rautus. Kitaip, mes ir toliau kenteisime dėl atsiradusios neligybės tarp valstybių narių, turiu galvoje pirmiausia pietinę Europos Sąjungos dalį, nes pietinės Europos Sąjungos valstybės narės turi apsaugoti ir kontroliuoti tūkstančius ir tūkstančius kilometrų išorės sienos, o yragi valstybių narių, kurios um, neturi jūrų sienų, yra tik sausumoje ir apskritai neturi išorės sienų. Todėl sąlygos nėra lygios. Ir jeigu mes vadovausimės lygybės principų, tai ši diskusija gali būti naudinga. Bet mes turime žiūrėti padėtį, vertinti padėtį tokia, kokia ji yra. Aišku, mes visi esame atsakingi ir laikomės savo politinių pozicijų. Per mano politinę karjerą aš savaime suprantama vykdžiau įvairias politinės funkcijas, net ir kolegos, kurie yra šioje salėje, tai žino. Ačiū, ponė Veniselos. Dėkuoju. Baigiame šią diskusijų dalį tarybos pasisakymų ir pereiname prie kito mūsų darbo tvarkės klausimo. Tai yra bendroji diskusija dėl pažangos ataskaitų dėl Balkanų valstybių. Yra tarybos pareiškimas ir komisijos pareiškimas dėl pažangos ataskaitų